balsuosime rytoj 11.30. Ponios ir ponai, kitas posėdis vyks 2013 metų birželio 12 dieną, o visą informaciją rasite Europos parlamente.